šį vakarą. E, man atrodo, jį buvo kuo išsami, kokia tik ir ta gali būti. Ačiū, ponės Turdi, e, sako pirmininkas, diskusija baigta, balsuojame bus rytoj vidurdienį. Labai visiems ačiū. Prieš perinant prie e, klausimų tarybai, socialistų ir demokratų frakcija paskelbė, kad yra pakeitimų delegacijose. Pone Hed tampa Europos ekonominės erdvės delegacijos pilnateisė narė, o ponia Veslund tampa Palestinos e, delegacijos narė. Taigi klausimai tarybai labai vėluojame. E, čia, šis, šis kartas man yra pirmasis e, dirbant su klausimų tarybai valanda, paprastai dirbu per klausimus komisijai. Tačiau aš sutikau pakeisti ponę Volis šį vakarą. Na ir pirmasis klausimas, numeris vienas, e, yra pono Poselto dėl įstatymų viršenybės Serbijoje. E, pone Geri, kaip būsite pasirengusi? Pone pirmininkė, ačiū labai. Pone pirmininkė, jeigu leisite, kalbėsiu savo gimtąją kalbą vengriškai atsakydama į klausimus. Tarybos pozicija dėl teisinės valstybės principų Serbijoje yra įtvirtinta gruodžio 14 dienos tarybos išvadose. Taryba savo išvadose sveikina tai, kad Serbija įgyvendina savo reformų darbo tvarkę ir pasiekus yra naujų rezultatų pasirašusi tarpinius sutarimus ES. Taip pat taryba savo išvadose teigia, kad Serbija ir toliau įgyvendina nuostatas dėl stabilizavimo ir asociacijos sutarties, susitarimo, tačiau Serbija turėtų paspartinti pastangas reformuodama viešai sektorių, teismų, teismų sektorių, teismų sistemą ir taip pat pagerint turi pa, pa, paspartinti darbus įtvirtinant teisinės valstybės principus ir sugurti geresnę aplinką verslui. Taryboje nebuvo kalbama apie teisinės valstybės principus. Serbijoje konkrečiai e, turint omenyje tą konkretų atvejį, apie kurį kalba ponas e, parlamentaras. E, pone Poselt, ar turite papildomą klausimą? Taip. Kai pateikiau šį klausimą, buvo svarstoma byla apie Albanijos mažumos mažumą kuri buvo e, teisiama dėl e, tam tikrų nusikaltimų Serbijoje. Ar negalėtumėte pasidomėti šiuo konkrečiu atveju, šią konkrečią bylą, apie e, kurią aš ir uždaviau klausimą? Pone Giur, ačiū. Pone parlamentarė, turite suprasti, kad taryba kalbant apie plėtrą arba asociacijos sutartis, turi atsižvelgti į tai, kad 93 metų tarybos Kopenhagos taryboje buvo numatyti stojimo kriterijai. Į tuos kriterijus patenka ir mažumos e, teisės, ir žmogaus teisės, taigi jokių kitų tikslų, jokių kitų normų netaikome e, darybų metu. Tik tai Kopenhagos kriterijus. Aš atsižvelgiu jūsų klausimą ir Vengrija, pirmininkaujantį valstybę, pripažįsta šią problemą. Ir kalbant apie stabilizavimo asociacijos sutartį, mes ir šiuo atveju skirsime e, daug dėmesio. Yes. Panas Higgins. Panas Kaspariai. Taip, panas Taip, aš noriu papildomą klausimą. Aš norėčiau sugrįžti prie pono pasalto klausimo tarybai. Mano kolega klausė, ar taryba gali suvokti šiuo atveju, um, kad reikia bent susisiekti su vyriausybė konkrečiu atveju. Ar galima būtų susisiekti su atitinkamam institucijom? Aš e, noriu priminti, kad čia nedirbame pagal procedūrą, galima pakelti mėlyną kortelę. Tai, e, ponė Gyriui, ar jūs galite atsakyti šitą klausimą? Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, jau sakiau, mes būtinai atsižvelgsime ir į platesnį kontekstą. Ir taryba apskritai dirba tam tikrą dvasę. Turiu pasakyti, kad dėrybos vyksta, Serbija pateikė e, savo argumentus, dabar yra kitas etapas, tai ir komisija taip pateikė savo klausimus 31 sausio jau Serbija pateikė ir atsakymus. Jūs suprantate, kad darybos būtina kalbėti apie visus klausimus ir komisija ir taryba į juos atsižvelgs. Antrasis klausimas, ponė Higginsai, dėl smulkių ir vidutinių įmonių ir Vengrija kaip pirmininkaujančia šalim. Smulkios ir e, vidutinės įmonės Europos ūkija vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir kad galima būtų tobulinti pagrindinius teisės aktus, nebejotinai Vengrija sutels dėmesį į strategiją 2020 ir į pramonės politiką, naujovių politiką ir kaip įgyvendinami šie strateginiai dokumentai. Žinoma, vidaus rinka taip pat turi būti mūsų dėmesio centre. Mes suprantame, kad Europoje smulkios ir vidutinės įmonės prekiauja ne tik šalies viduje, bet ir su kitomis šalimis. Ir kuriant bendrąją rinką reikia, kad dinktų visos kliūtis ir bendroji rinka galėtų galioti visose srityse. Ir žinoma, paslaugų direktyva, kuri taip ir šiandieną plačiai buvo aptariama Europos parlamente, yra įgyvendinama, tinkamai laiku įgyvendinama. Ir e, Europos mokėjimų sistemoje, taip pat verslas turėtų e, gauti tinkamų paskatų, turėtų būti geresnis režimas. Ir patentų režimas, žinoma, yra labai parankus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi patentų režimas yra nebejotinai svarbus. Mes skatiname smulkės ir vidutinės įmonės dalyvauti naujovių kūrime ir taip pat investuoti. Mes turėtumėme, žinoma, atlikti e, tarpinę ataskaitą ir įvertinti, kaip sekasi įmonėms. Aš manau, kad reikėtų e, in, ir į integruotą politiką pasižiūrėti plačiai ir pasižiūrėti, kokie yra dar trūkdžiai, kad smulkios ir vidutinės įmonės iš tikrųjų galėtų tapti mūsų žaliosios ekonomikos pagrindas. Manau, kad reglamentai turėtų būti protingesni, galbūt reikia keisti ir kai kurias institucijas, kad darbas vidut, smulkioms ir vidutinėms įmonėms palengvėtų, kad jos geriau galėtų pasinaudoti naujovėmis, kad jos galėtų nebūtinai naudotis tik technologiniam naujovėm, bet ir platesniam naujovėm. Ir taryba, aš manau, vasario ketvirtą dieną naujovių srityje priėmė labai svarbius sprendimus. Svarbu yra tai, kaip smulkios ir vidutinės įmonės gali gauti finansavimą. Mes esame įsitikinę ir mes užtikrinsime, kad nauji finan, naujos finansinės priemonės, nauji instrumentai e, būtų tokie, kuriais galėtų pasinaudoti E, smulkios ir vidutinės įmonės. Ir mes, kaip ir mininkaujanti šalis, tarybai pateiksime kelis pasiūlymus dėl daugia šalių daugiamečių programų, atsiprašau, ir e, kai bus vykdoma preliminari ataskaita, aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į specialias priemonės, kurios ypatingai tinka smulkioms ir vidutinių įmonėms, pavyzdžiui, dėl dalymosi rizika. Pone Higginsai, ar jūs norite dar ko paklausti? Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Vengriją kaip pirmininkaujančią šalį. Ir aš tikrai suprantu, ką sako ministrė ir sutinku su tuo. Manau, kad viena pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria smulkios ir vidutinės įmonės, yra biurokratija. Ir kai tik yra smulkus e, e, verslas, dar ponas Baroso minėjo, kad reikia padėti smulkiam verslui spręsti problemas. Man atrodo, to dar nepakanka. Ir Vengrija pasakė, ir aš norėčiau pridurti prie tų minčių, tai kad tiesiog džiaugiuosi, kas vyksta. Tai, kas dabar daroma, yra labai svarbu ir naudinga smulkios ir vidutinėms įmonėms, todėl kad kol kas jos susiduria su daugeliu problemų. Ponas Balčytis. Ministrė, e, dar 2008 metais taryba pritarė 15 milijardų eurų paketo skirimui iš Europos investicinio banko, kuris turėjo būti pagrindinė priemonė pagelbėti smulkiam ir vidutiniam verslui krizės laikotarpiui e, remti. Paskelbtos ataskaitos rodo, kad lėšų buvo panaudota nedaug ir tos pačios buvo paskirtos daugiausia stambiam verslui remti, o smulkus verslas negavo reikiamo finansavimo kaip pirmininkaujanti vengrija ketina veikti kad būtų išnaudojamos ir sąžiningai įgyvendinamos jau priimtos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui remti. Taip, dabar ponas Sinkla, dar jūs norite pridurti, taip? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kolegos su manimi sutiks, kad iš tikrųjų labai gaila, kad deklaracija, kurią, kurią dabar remia e, žmonės iš e, rinkos komiteto, supranta, kad Ir aš žinau, kad labai daug kolegų pasirašė šitą dokumentą, bet juk bendradarbiavimas smulkiam ir vidutiniam verslui praktiškai neįmanomas. Ir aš manau, kad tikrai šitam e, sektoriui reikia skirti daugiau dėmesio. Pane Giri, ar jūs pasirengusi? Ačiū pirmininkė. Tai norėčiau Norėčiau atsakyti į pono Higgins klausimą dėl reglamentų. Tai yra labai svarbu, turint omenyje darbo sąlygas smulkioms sudinėms įmonėms. Na ir principo mąstykime apie mažuosius ir veikime gausiai e, pritaikymas, aišku, irgi yra labai svarbus visais lygmenimis, ne tik ES lygmenių. Ir aš manau, kad pritarsite, kad tai svarbu ir nacionalinių, regioninių, savivaldybių lygmenių. Komisija peržiūrėjo savo valstybės pagalbos taisyklės, ragindama valstybės narės daugiau paramos teikti smulkioms sutinėms įmonėms tokias rytise kaip mokymas, moksliniai tyrimai, plėtra, aplinkosauga. Valstybių narių susitarimas dėl mažesnio PVM pritaikymo vietoje teikiamoms paslaugoms, įskaitant ir darbo prasme intensyves pramonės šakas, e, kirpėjų, kirpėjas ir taip toliau. E, e, komisija ir taryba sveikina šias iniciatyvas, norint užtikrinti geresnį reguliavimą. Komisija jau yra pateikusi teisėkuros pasiūlymų ir patvirtino pasiūlymą dėl PVM direktyvos peržiūrimą tam, kad būtų sumažinti barjerai sąskaitau faktūrų išrašymui ir panašiems dalykams. Komisija taip pat vasario mėnesį patikė pasiūlymą, pagal kurį valstybės narė sumažins naštą smulkiam verslui per smulkaus verslo veiksmų planą. Tokiu būdu našta sumažės 6 milijardais eurų. Europos komisija ragina valstybės narės pasiekti susitarimą kuo galima greičiau, tam, kad valstybės narės, norinčios pasinaudoti šią galimybę, galėtų ją pasinaudoti. Taigi mes taryboje tikrai turėsime būtent imtis e, tokių darbų. Komisija taip pat labai atidžiai vertina įvairius naujus teisėkros pasiūlymus skirtus smulkioms vidutinėms įmonėms. įmonėms Taigi tikrai yra nemažai labai gerų pasiūlymų pateiktų ir konkurencingumo taryboje mes būtent sekama, sekame situaciją ir bandome išspręsti įvairius klausimus, ko galima greičiau. Dėl antrojo klausimo prieiga prie finansavimo, jos gerinimas savo įžanginėje kalboje apie tai jau užsiminiau e, prieiga prie kreditų. Europos investicijų bankas 1 milijardą eurų paskolino smulkioms vidutinėms įmonėms 8 metais. 60 procentų tai buvo didesnis finansavimas lyginant su 2007. -aisiais. Tikslas yra skolinti ir vėliau daugiau lėšų e, smulkioms vidutinėms įmonėms ir aš puikiai prisimenu, kad kai buvau parlamentarė, Europos parlamentarė, aš buvau atsakinga už nuomonę dėl Europos investicijų banko Ir savo nuomonėje e, ekonomikos komitetui aš e, atlikau tam tikrus vertinimus ir turiu pasakyti, kad Europos investicijų bankas labai greitai sureagavo į pasikeitusias aplinkybės ir pertvarkė savo prioritetus. Taigi mes labai sveikinome jų um, elgesį. Ir aišku, aš pritariu Jums, kad kartais pinigai dėja nepatenka uh, ten, kur turėjo patekti kur, ir kad finansavimas turėtų būti geriau sutvarkytas. Ir aš manau, kad tokiuose situacijose turėtumėme daugiau dėmesio skirti Europos investicijų bankų, banko partneriams valstybėse narėse, nes juk tai yra partneriai ir negalime visko kaltinti, visos kalties e, skirti Europos investicijų bankai, bankui. Taigi aš e, pritariu antram klausimui, kad e, labai svarbu, kad uh, bendros lėšos ir Europos investicijų banko paskolos patektų ten, kur jos buvo ir numatytos smulkioms vidutinėms į smulkių įmonių rankas. Na ir taryba negali išsakyti nuomonės dėl raštų e, pateiktų klausimų, tai jeigu, jeigu leisite, aš nesureaguosiu į e, vėlesnį klausimą. Pirmininkas, ačiū tiek apie smulkų verslą. Dabar periname prie trečio klausimo. Pono Papa Nikolau klausimas. Iniciatyvos dėl vandens ir gerimo vandens valdymo. Taip pat norėčiau paskelbti, kad klaus, klausimų valanda buvo prailginta 15 minučių. Atsiprašau, darbuotojų, sako pirmininkas. Papa Nikolau klausimas. E, pone Giurė. atsakydama į klausimą, kurį uždavė ponas Papa Nikolau dėl vandens išteklių. Norėčiau, ponė, Jums pasakyti, kad e, vandens išteklių klausimas yra labai svarbus pirmininkaujančiai valstybei, visam, visai trijuliai Ispanijai, Belgijai ir Vengrijai. Tai yra labai svarbi programos dalis, programos, kurią mes pradėjome renkti prieš dviejus metus ir Kas kart e, kiekviena valstybė šioje trijulėje prisidėjo prie integruoto požiūrio kūrimo e, vandens e, valdymo politikoje. Taigi mes tęsime tą darbą, kurį pradėjo Ispanija ir Belgija. Ir norime prisidėti prie šios politikos sėkmingo įgyvendinimo. 2011 m. birželio mėnesį mes ketiname parengti tarybos išvadas dėl vandens politikos ir tose išvadose bus kalbama apie tris svarbius klausimus. Pirmiausia, gaivalinės nelaimės susijusios su vandeniu, sausra, potviniai, vandens trūkumas ir nereguliarus kritulių pasiskirstimas. Kitas klausimas yra būsimas ekologinių paslaugų susijusių su vandeniu, vandeniu vaidmuo. Aš manau, kad tą mes e, nesame skyrę pakankamai dėmesio. Vandenį laikome kaip savame suprantamų dalykų ir ekologinės paslaugos susijusios su vandeniu nėra pakankamai gerai vertinamos. Ir taip pat e, norime sustiprinti bendradarbiavimą tarptautiniu mastu ir e, tarp valstybių narių, kalbant apie vandentvarką. Tarybos išvadose išvados tikiuosi prisidės prie komisijos komunikato, kuris yra numatytas 2011 metams. Komunikatas dėl Europos vandens politikos bus akcentuojamas vandentvarkos vaidmuo ir gerimo vandens tiekimo užtikrinimas valstybėse narėse. Galiausiai, e, ponios ir ponai, Vengrija pirmininkaujantį valstybę organizuoja įvairių konferencijų ir renginių susijusių su e, vandentvarka. Konferencija apie švie... geriamo vandens tvarkymą bus surenkta Europoje kartu su aplinkosaugos ministrais kovo mėnesį, kovo 23-25 dienomis. Vengrijai pirmininkančiai valstybei taip pat labai svarbi yra ir Dunojaus strategija. Ir šioje strategijoje mes taip pat turėsime, aišku, nepamiršti ir gerimojo vandens išteklių. Ačiū. Well, much, uh... Labai ačiū už atsakymą. Manau, kad čia gali būti paskutinis klausimas, tačiau turiu papildomą klausimą ponas Papanikolau, ponia Tikau ir ponas Rubikas. Pirmiausia, ponas Papanikolau. Labai ačiū ministrė už atsakymą. Norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Europos komisija 2007 metais savo komunikate skirtame sausroms, sausrų problemams ir e, vandens trūkumui Europoje norėjo e, teigia, kad nori sukurti papildomą infrastruktūrą problemams spręsti. Jeigu pagalvosime apie Egėjo salas Europos pietuose, tai juose e, kyla ypač e, aštrios e, problemos dėl gerimo vandens ir e, vandens nudruskinimo. Įdomu, ar galima būtų pasidomėti šių salų e, situaciją ir galbūt suteikti tiesiog ne finansinę pagalbą. Pone Tikau, pone ministrė, turint galvoje, kad Vengrija ir Rumunija vasario trečią dieną buvo paskirtos prioritetinių veiksmų Dunojaus regione koordinatorėmis, siekiant e, at, e, pagerinti vandens kokybę ir ją palaikyti, norėčiau paklausti, kada mes ketiname įgyvendinsime prioritetinius veiksmus, siekdami užtikrinti gerimo vandens kokybę. Turime investuoti į valymo stotis, turime kurti metodus ir priemonės saugoti gerimo vandens šaltinius. Todėl labai svarbu įgyvendinti, kalbėti apie Dunojaus strategijos įgyvendinimą. Ponas Rubikas. Ačiū, ponia pirmininkė. Mano klausimas taip pat yra susijęs su Dunojaus strategija. Norėtume, kad e, vandens kokybė pagerėtų smarkiai. Ar yra kokiu nors planų gerinti uh, intakų vandens kokybę, siekiant užtikrinti, kad toliau Dunojuje būtų geresnė vandens kokybė? Nagyon köszönöm a kérdéseket, és a kérdés... Ačiū. Ačiū už klausimus, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų ir klausimai rodo, kaip jums yra svarbu šitas klausimas. Atrodo, kad skiriame nepakankamai jam dėmesio. Vengrija, kaip ir mininkaujanti šalis, kaip jau minėjau, pateiks tarybos išvadas ir tada bus daugiau aiškumo šiuose klausimuose, ypatingai ekstremalių situacijų atvejais, potviniai, e, sausros ir taip toliau. Tada 2012 metais tikimės ir komisijos ataskatos. Ponės Papa Nikolaju kalbėjo apie Egėjo jūroje esančias salas ar apie problemas, su kuriomis susiduria tų salų gyventojai. Iš tikrųjų, Barcelonos ar pietų Italijos gyventojai puikiai žino tas problemas, todėl kad jiems vanduo yra vežamas cisternos, pavyzdžiui, ir Barcelonai taip yra. Mes tikrai pateiksime tarybos išvadas ir mes labai paskatinsime, kad komisija parengtų savo darbą taip, kad daugiametis finansinis pagrindas būtų parengtas taip, kad būtų jame pakankamai dėmesio skiriama ir vandeniui. Ir klausimai, kuriuos paklausė e, ponia Tikau ir ponas Rubikas, <coughs> dėl Dunojaus turiu pasakyti, kad labai didžiuojamės, kad uh, Ponas Hanas e, vadovavo sudarant veiksmų planą, tai yra veiksmų planas dėl Dunojaus 2013 metams ir iš tikrųjų vandens kokybė ir potviniai bei sausuros yra to, tie klausimai, kurie buvo atspindėti. Dvi valstybės narės paprašė, kad joms būtų leista būti svarbiausiom įgyvendinant šį veiksmų planą. Dunojaus strategiją įgyvendina e, aštuonios valstybės narės ES ir dar šešios ne ES valstybės narės. Iš tikrųjų, jokių ypatingų papildomų lėšų nėra, bet aš manau, kad dabar jau veikiant vykdomi projektai leis tinkamiau pasinaudoti esamais ištekliais. Gerai tai, kad prie valstybių narių prisidėjo ir ne valstybės narės kad praktiškai visos šalis, kurios yra prie Dunojus, dalyvauja projektuose. Savaime suprantama, kad visko negalėsime įgyvendinti Vengrijai pirmininkaujant. Svarbu, kad mes labai gerai pastumėjome šitą klausimą ir darbo grupėse, ir ministrų susitikime ir bendrojų reikalų taryboje ir manau, kad taryba galės priimti išvadas. Ir aš tikiuosi, kad priemonės tokios kaip kanalizacija, o taip pat ir e, Europos išteklių, vandens išteklių išsaugojimas bus svarbus klausimas. Dar vieną klausimą atsakysime, nes ponia Blinkevičiūtė tikrai labai sąžiningai lankosi e, klausimų tarybai valandoje. Taigi dar vienas klausimas. Ačiū. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad dar turime laiko atsakyti į šį klausimą. Junktinių tautų konvencija dėl neįgalių asmenų teisių yra labai svarbi Tai yra labai veiksminga priemonė skatinant neįgaliųjų teisės. Bendryje ir valstybės narė suvokia e, šios konvencijos reikšmę ir mes norėtumėme atkreipti parlamentarės dėmesį į tai, kad mes nekartą tvirtinome, kad jeigu norime išspręsti negalių asmenų e, problemas, patenkinti jų poreikius ir numatyti sąlygas jiems e, visapusiškai dalyvauti visuomenėje, jie turi būti įtraukiami priimant sprendimus. Taryba 2008 ir 2010 metais savo rezoliucijose nuolatos e, kreipdavosi į visas suinteresuotas šalis tam, kad e, neįgalėjai būtų įtraukiami, priimant sprendimus ir formuojant politiką. Taryba taip pat patvirtino direktyvą, pagal kurią yra draudžiama diskriminacija įdarbinimo srityje, darbo vietoje, e, neįgalumo pagrindu. Direktyvoje taip pat yra sprendžiamas ir narystės e, ir dalyvavimo klausimas įvairiose darbdavių ir darbuotojų organizacijose tam, kad būtų užtikrinamas neįgaliųjų visapusiškas dalyvavimas e, priimant sprendimus per tas organizacijas. Ir Europos komisija yra parengusi naująją negalios e, strategija, žmonių su negale strategija, kuri buvo patvirtinta rudenį ir jos tikslas yra būtent įgyvendinti šią jungtinių tautų konvenciją. Vengrija pirmininkaujantį valstybę svarsto išvadas, e, kurios bus pateiktos tarybai ir tikimės, kad tos, tarybos, e, kad tos išvados bus patvirtintos birželio mėnesio tarybos posėdyje. Kalbant apie neįga, neįgalumo žmonių su negalio komiteto įsteigimą, taryba tik tai svarsto tuos pasiūlymus, kurie yra pateikiami komisijos. Ir aišku, mes visuomet stebėsime e, į tai, kas vyksta parlamente, bet bent jau dabar taisyklės to nenumato. Pone Blinkevičiūtė, po to ponas Koza. Linkė už suteiktą galimybę atsakyti klausimą ir papildomai paklausti ir ačiū gerbiamą ministrį už atsakymą e, šių metų sausio mėnesį europos neįgaliųjų forumo inicijuotame susitikime e, europos parlamente komisijos pirmininko pavaduotoja reding teigė kad e, kai kurios europos sąjungos valstybės narės nepritaria tarybos direktyvai dėl vienodo požiūrio į asmenis nepaisant jų religijos tikėjimo negalios amžiaus ar seksualinės orientacijos. taigi kovos su diskriminacija direktyva yra viena iš svarbiausių klausimų žmogaus teisių srityje e, tame tarpe ypač neįgaliųjų teisių užtikrinimo srityje. ar e, šiuo metu europos tarybai pirmininkaujanti vengrija planuoja imtis kokių nors konkrečių veiksmų dėl šios direktyvos direktyvos priėmimo ir persvarstymus ir kokių konkrečių priemonių imsitės kad pajudėtų ši direktyva iš mirties taško? Ponas Kloza. Ačiū, ponia ministrė, už atsakymą. Norėčiau paraginti tarybą daugiau dėmesio skirti neįgalių žmonių įtraukimui, rengiant teisės aktus. Tai yra labai svarbu ir Europos parlamentui, nes mes esame juk žmonių atstovai. Noriu pasveikinti pirmininkaujančią valstybę dėl to, kad pirmininkaujančių valstybių trijulė dėme, skiria daug dėmesio neįgalių žmonių klausimams. Mano klausimas būtų, ar tęsite šį darbą ateityje? Ačiū už papildomus klausimus. Pirmasis klausimas, kurį uždavė ponia Bilinkievičiūtė, buvo skirtas e, kovos su diskriminacija direktyvai. Žinoma, galiu Jums pasakyti, kad taip, mes išspręsime problemą nes e, pažadus dalyti nėra labai sunku. Tačiau matome, koks sunkus yra teisėkuros procesas, koks jis buvo sunkus šios direktyvos atveju. Aišku, mes suinteresuoti siekti pažangos ir e, skirsime e, dėmesio būtent šios direktyvos neįgalumo aspektui. Ketiname skirti šiam klausimui skirti du, dvi sesijas. Na, mūsų viltis yra minimaliai bent jau pasiekti pažangos šioje srityje. Mes e, neketiname pasiekti, kad visa direktyva būtų e, sudėrėta, tačiau bandysime pasistumėti prieki neįgalumo aspektais. Aišku, kad tai bus e, sudėtinga, nes valstybės narės mini įvairius, įvairias priežastis, tai yra E, finansinės problemas, įskaitant ir mano valstybę. Ir e, mums iki šiol nepavyksta užtikrinti e, neįgaliems žmonėms prieigą prie viešųjų įstaigų visais atvejais. Tačiau mes norime E, šio klausimo sprendimą pastumėti į priekį. Ir ponas Koša visada sako, kad visą tai susiję ne tik vien su neįgaliaisiais e, žmonėmis. E, čia klausimas susijęs taip pat ir su jaunais žmonėmis, kurie dažnai nevadinami neįgaliais. Pono Košas klausimas buvo susijęs su tuo, kaip galima geriau būtų įtraukti parlamentą į šį procesą ponas Koša, būdamas e, intergrupės skirtos neįgalių žmonių problemams e, pirmininkas, tikriausiai turi puikius kontaktus su komisija, ne tik e, su taryba ir pirmininkaujančia valstybe. Ir ne vieną kartą esame pastebėję, kai pionieriaus vaidmens įmasi parlamentas, taryba ir komisija jaučiasi įpareigoti prisijungti. Taigi jūsų klausimai, jūsų keliami klausimai parlamente taps e, komisijos pasiūlymų dalimi. Prisiminkime Romų strategiją. Libe komitetas patvirtino ponios Jarokos pranešimą Romų klausimų ir dabar yra iš tikrųjų galimybių, kad to pranešimo nuostatos atsiras e, ir komisijos dokumente. Dėl klausimų, į kuriuos neturėjome laiko atsakyti, e, mes atsiūsime atsakymus raštu. Ponas Šuntis, jūs dar norėjote užduoti papildomą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nenorėjau užduoti klausimo. Aš norėjau paklausti, ar į mano klausimą, kuris e, yra toliau sąraše, bus atsakyta. Norėjau pasakyti štai ką. turime parlamentinės kontrolės problemų. Tris kartus, kai plenarinėje sesijoje norėjau užduoti tarybai klausimą, visą laiką pritrūkdavo laiko. Galbūt parlamento valdyba galėtų apie tai pasikalbėti. Aišku, aš nenoriu pratesti bereikalo šio posėdžio, tačiau manau, kad ateitie reikėtų apie tai pagalvoti. Pone Šuntis, aš suprantu jūsų e, skundą ir visiškai jam pritariu ne valdyba priima sprendimus dėl diskusijų laiko, bet pirmininkų sueiga. Ir visada per daug įtraukti, norima įtraukti į posėdžių darbo atvarkę. O visas betvarkė reikia tvarkyti man. Aš visiškai jums pritariu. Tačiau, kaip sakė ponia Giori,